Taigi turime galvoti arba apie įgyvendinimą tos sistemos visame pasaulyje, arba apie galbūt naujus sprendimus. Ačiū, pirmininkė. E, debatai šiuo klausimu baigiami, balsavimas vyks rytoj. Meine sehr verehrten Kolleginnen und E, gerbiami kolegos. Ir toliau pagal darbo atvarkę įvyks e, diskusijos dėl kolegos kaso pranešimo, pritinės vertės mokesčio bendra sistema ir nuostatos dėl minimalaus standartinio tarifo taikymo trukmės. Pradėkime iš karto diskusijas nedelsdami ir pirmiausia žodis pranešė ponui kasai. Keturias minutės. signor president l ewwel nett eh, irid niġbed l-attenzjoni ta' din il-kamra li bħalissa Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad Ekon eh, komitete vyksta labai svarbus balsamai, todėl dėja daugeliu narių neįmanoma um, ehm, sudalyvauti diskusijose. Mes vėluojame, o balsamas ką tik prasidėjo. Kaip uh, eh, pirmininkė teisingai pastebėjo, iš tikrųjų mano parengtas pranešimas labai svarbus, nes jame nagrinėjama PVM sistema, kurią turime keisti. Na, prisimint dėrybas dėl pakeitimų liečiančių nuolatinę PVM sistemą, tos dėrybos truko jau ir kuris laikas. Na ir kol kas dar nepasiektas proveršis E, laikina sistema galioja nuo 93 metų ir jos galiojimo laikas buvo nuolatos pratesiamas. Na, tiesą sakant, ši padėtis negali tęstis nuolatos, taigi reikalingas galutinis nuolatinis sprendimas. E, perinamoji PVM sistema, kurią šiuo metu naudojamės, nebūtinai duoda tų rezultatų, kurių reikia e, vidaus rinkoje. Na, ši sistema leidžia sėkmingai veikti įmonėms bei užtikrina e, įmonių tarp valstybinės veiklos e, veiksmingą veidi, veikimą. Ir ši sistema yra Mm, jautri pažeidimams, pavyzdžiui, karuselėmis mm, sukčiavimo atvejams, kurie buvo nesiniai aptarti parlamente. Na ir tai turi rimtų uh, e, pasiekmių įplaukoms į valstybių narių biudžetą. Taigi mūsų sprendimas, kurime priimti, nėra lengvas ir sprendimą galime priimti tik tais po ilgų diskusijų ir ilgo konsultacinio periodo. Uh, Na, komisija visai netiesiniai mums patikino, kad komisija parengs vadinamą žalėją knygą, taigi įvyks diskusijos skirtos šiam klausimui. Na, tas pranešimas, kuriame aš rengiau, jame komisija raginame pasirūpinti, kad procesas vyktų sklandžiai veiksmingai ir kad būtų dedamas visos pastangos siekiant užtikrinti, jog naujoji sistema leis vidaus rinkai dirbti veiksmingai. Na ir šios sistemos tikslas yra pašalinti kliūtis verslo sektoriui Na ir galiausiai tai leis sėkmingai kovoti su sukčiavimu. Kaip žinote, šis pranešimas jau buvo patvirtintas Ekon komitete ir Ir yra skatinama komisija pasirūpinti, kad konkretus pasiūlymai būtų paskelbti iki 2013 metų. Norėčiau pabrėžti būtent tai, ką tik pasakiau. Reikalinga ne sistema, kuri būtų patvirtinta ir įsigaliotų 2012 metais, o reikia, kad pasiūlymai būtų paskelbti iki 2013 metų. Aš norėčiau ir manau, kad mano nuomonė pritartų daug kas parlamente. Norėtumėm, kad ta sistema įsigaliotų dar iki šios kadencijos pabaigos, kad nereikėtų dar kartą pratesti dabartinės pereinimo laikotarpio sistemos galiojimo. Kalbant apie naują sistemą, mes labai tikėsimės rimtų žingsnių įvertinant naujosius pasiūlymus. Ir pabaigai noriu labai padėkoti šešėliniams pranešėjams, kolegoms. Labai tikiuosi, kad vyks geros diskusijos šio klausimu ir kaip galima greičiau surasime tinkamus sprendimus. Ačiū ponui Kasa komisijos vardu komisijos narys Šemeta. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Noriu padėkoti Europos parlamentui ir ypač ponui Kazai už konstruktyvį ir greitai parengtą pranešimą dėl komisijos pasiūlymo pratesti penkeriems metams taisyklės dėl minimalių PVM tarifų. Pasiūlymas yra paprastas ir nekontroversiškas. Greitai parengta parlamento nuomonė dėl komisijos pasiūlymo leis tarybai patvirtinti šį pasiūlymą dar iki metų pabaigos. Tai yra kaip tik laiku iki pasibaigiant e, dabar galiojančių taisyklių galiojimui. Pasiūlymas jau buvo aptartas tarybos darbo grupėje čia nekilo kokių tai didesnių sunkumų dėl to, kad e, pasiūlymas būtų patvirtintas greitai. Kaip ponas Kaza pasakė, šis pasiūlymas suteiks verslui reikiamą e, juridinį aiškumą, tikrumą ir leis toliau analizuoti e, tinkamo PVM tarifo lygio galiojimą ES lygmenių. Komisija labai greitai pradės plačias diskusijas dėl PVM ateities tam, kad galėtų įvertinti ir išspręsti įvairius trūkumus dabartinėje PVM sistemoje ES, dėl to, kad yra labai didelis kompleksiškumas, sudėtingumas verslui ir daug sukčiavimo galimybių. Iki metų pabaigos aš kolegoms komisarams pasiūlysiu paskelbti žalę knygą dėl dabartinės sistemos įvertinimo ir uh, uh, siūlytinų būdų, ką daryti ateityje. Labai lauksiu reakcijos į tokius dalykus, kaip užtikrinti paprastesnį, tvirte, paprastesnį tvirtesnę, aiškesnę PVM sistemą, kaip sumažinti um, taisyklių laikymosi kaštą verslui, ypač smulkiam ir vidutiniam verslui, kaip užtikrinti daugiau lankstumo valstybėms narėms. tų rezultatų pagrindų komisija formuos tolesnius pasiūlymus PVM srityje, galvojant apie komunikatą, kuris būtų pateiktas 2011 metų pabaigoje. Pateikti pakeitimai aiškiai rodo Europos parlamento suinteresuotumą dalyvauti diskusijose dėl PVM strategijos ateičiai. Labai sveikinu šį suinteresuotumą ir tikiuosi vaisingų diskusijų su jumis šiuo labai svarbiu klausimu vėlesniais etapais. Tačiau aš manau, kad šie pakeitimai nepatenka į pasiūlymo taikymo sritį, apie ką mes kalbame šiandien, o čia yra apsiribojama tik tai laikotarpio pratesimu. Be to, turint omenyje tas diskusijas, reikėtų visų pirma vadovautis žaliaja knyga. Tai čia būtų ypač toks atvejis dėl to pakeitimo, kur komisijos prašoma pateikti pasiūlymą dėl PVM tarifų konkretaus pasiūlymo nuo 2013 metų. Kol kas komisija negali įsipareigoti, kokią datą pateiktų pasiūlymą dėl PVM tarifų. Iš tikrųjų, mes negalime prognozuoti konsultacijų rezultato, kadangi konsultacijos apims platesnius klausimus, ne vien tik tai PVM. Aš labai tikiuosi, kad tos konsultacijos mums suteiks labai aiškių minčių dėl to, kokie būtų prioritetai ateičiai galvojant apie PVM. Komisijos planuose dėl teisėkurnių pasiūlymų, aišku, labai bus vadovaujamasi tokių konsultacijų rezultatais. Ačiū iš Jūsų dėmesį. Ačiū gerbiamas komisarė. Dabar galėtume pereiti prie frakcijų atstovų. EPP frakcijai suteikėme žodį pusantros minutės. Pone Esaja. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos pasiūlyme yra kalbama apie nuolat dabartinės programos pratesimą iki 2015 metų. Bus nustatytas 10 procentų punktų apribojimas procentinių punktų pribojimas ir tai leis užkirsti kelią konkurencijos iškreipimams valstybėse narėse. Europos parlamento nuomonė svarbiausia yra tai, kad komisija turi pradėti labai greitai konsultacijas, kurios leistų sukurti PVM sistemą, e, kuri būtų gera. Kai kurie mūsų pateikti pasiūlymai yra labai svarbus, nes dabar norėtume parodyti, kokią kryptimi siekiame eiti kurdami PVM sistemą. Ateityje reikės nustatyti kuo mažesnį administracinę naštą e, PVM administravimui, kad ypač mažos ir vidutinės įmonės galėtų lengviau e, su jie susidoroti. Be to tai leisų iškirsti e, PVM klastojimui. Daugelie valstybių narių reikalai nėra geri. Viena iš e, didžiausių problemų būtų susijusi su PVM padidinimu. E, Tačiau e, tai, kaži, ar padėtų valstybėms padidinti pajamų lygį, nes, kaip žinia, daugelėje valstybių narių yra labai paplitęs sukčiavimas. Bandyta kovoti su sukčiavimu įvairiausiais būdais, bet aš manau, kad Europos komisija turėtų pradėti iš naujo dirbti tuo klausimu. Demokrat. Ačiū, ponė Esaja. Toliau socialdemokratų frakcijos vardu dvi minutės suteikiama žodžiui žo, ponui Kutas. Akumse Ačiū, ponė pirmininkė. Kota minima TVA asigurat. E, e, žvelgdami į šį dokumentą mes matome, kad manu, e, minimalus PVM tarifas veikia teisingai, tačiau mums reikia bendrų taisyklių. Uh, kuriomis būtų atsižvelgiama į išvadas, kurias mes esame padarę kilus Europoje ekonominiai kriziai. Europoje reikia bendros strategijos dėl PVM, reikia stengtis e, mažinti administracinę naštą įmonėms, ypač mažosiams ir vidutinėms. Be to, Reikia galvoti ir apie mm, kovos su sukčiavimu prevenciją, įvairias priemonės šioje srityje ir be abejo einant šiuo keliu reikia ir nustatyti atitinkamas taisyklės. Aš manau, kad iki 2015 metų e, gruodžio 31 dienos e, mes turėsime tam tikras nuostatas, kurių galėsime laikytis ir kurios palengvins mums e, dabartinę situaciją. Mums reikia naujų taisyklių šioje srityje, tačiau taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad kai kurios valstybių narių vyriausybės PVM tarifą nori padidinti iki 24 procentų, pavyzdžiui, Rumunijoje ir Vengrijoje. Iki šiol e, vyriausybės laikėsi nuostatos, kad e, tarifas turėtų būti e, didinamas kiek įmanoma mažiau E, e, stengiantis neperžengti 10 procentinių punktų ribos. Ir aš manyčiau, kad mums reikėtų užkirsti kelią e, PVM tarifo didinimui virš šios ribos. Ir tam mums reikia naujų taisyklių. Reikia neužmiršti, kad mūsų visuomenė, jis, visuomenė vis dar kenčia nuo skurdo, kai kurie visuomenės sluoksniai tikrai yra skur, gyvena skurde ir dėl to mums reikia galvoti apie veiksmingą PVM tarifo taikymą. Dėkoju. Ačiū ponui Kutaš. Alde frakcijos vardu pusantros minutės, pono Šmit. Ačiū, ponė. ačiū ponė pirmininkė. Ačiū ponė pirmininkė, komisarė, labai ačiū pranešėjai. Principas yra tas, kad mes turim padėti uh, įgyvendinti PVM įstatymus. Tačiau kol kas akivaizdu, kad išimtys iškraipo laisvos rinkos funkcionavimą ir mes e, tik turime susitaikyti su skirtumais tarp valstybių narių. Profesorius Monti, kurį mes visi puikiai pažįstame, savo pranešime dėl vidaus rinkos pažymi, kad ir šiandienos skirtumai gali turėti didelės neigiamos įtakos vidaus rinkai. Todėl labai svarbu, e, kad mes e, galiausiai sutvarkytume PVM sistemą ir kad mes labai aiškiai pasakytume, e, kad PVM strategija turi būti orientuota į vidaus rinkos gerinimą bendrai, ne tik į valstybių narių vien, pavienius interesus. Kaip komisijos narys sakė, mes turime stengti sumažinti administracinę naštą. Mes turime sukurti palankesnę mokesčių atmosferą įmonėms. Tačiau tuo pat metu matome, kad yra e, kuriama sistema, kuri e, turi būti atspari sukčiavimui. E, gerbiami parlamentarai, mokesčiai yra labai nacionalinis dalykas ir savarankiškumas yra labai svarbus, tačiau taip pat labai svarbu sukurti gerai funkcionuojančią vidaus rinką. Tam reikia labai glaudžiai bendradarbiauti tarpusavėje net ir mokesčių klausimais. Šiandien tą ir bandome daryti. Aš labai tikiuosi, kad komisija ir šis komisijos narys išdrys spręsti šios klausimus deramai, kaip kad darome šiame pasiūlyme, ir tada vidaus rinka bus geriausias. E, sutvarkytas mechanizmas, nepaisant valstybių narių vidaus interesų. Tačiau visam tam reikia labai plačios ir gilios analizės. Ačiū. Ačiū, ponai Šmit. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Pone Basesku, vieną minutį. No está la señora Basescu. Bueno, pues Panašu, kad parlamentarės nėra salėje. Tuomet panas Paskava na minutį. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos nary, gerbimojo kolegos. Komisijos pasiūlyme yra numatytas e, PVM tarifo e, tam tikros ribos taikymas e, iki 2010 metų ir nuspręsta yra tą laikotarpį išplėsti iki 2015 metų. Aš suprantu tikslą, tačiau taip pat manau, kad reikėtų ir toliau eiti harmonizavimo keliu. Ir todėl manau, kad daugelis įmonių E, kuriuose dažnai nustatomi sukčiavimo atvejai, rodo, jog PVM tarifo administravimas yra organizuojamas per nelik e, stichiškai. Yra e, taisyklės, kurios taikomos tarptautinėje priekyboje, taip pat turi, jas taip pat turėtume atsižvelgti, kalbant apie PVM administravimo sistemą. Norėčiau pabrėžti, Ir tai norėčiau, kad mes atsižvelgtumėme į mūsų įmonių interesus. Ir e, norėčiau paprašyti, kad dabartinė sistema būtų peržiūrėta iš esmės. Ir aš manyčiau, kad e, e, sukčiavimo problemos, įvairios kitos problemos turėtų būti sprendžiamos įvedant geresnės taisyklės. Dėkoju, ponai Paska. Ponas Debos. Mr. Brons. Okay. Okay. Ponas Brons mokestis yra geriausias ir būtiniausias e, pyk, piktas e, blogis, e, kuris e, e rodo, kaip geriausiai galima paimti žmonių pinigus ir kaip juos išleisti. PVM e, normų suvienodinimas, pritaikant bendrą standartą ir bendrą sumažintą tarifą, kaip kad pasiūlė komisija 93 metais, iš valstybių narių rankų E, ištrauktų dar daugiau galios. Ir dabar matome, kad e, mokesčių sistema yra vienas iš valstybės suverenumo bruožų. Atrodo, kad e, kovo su sukčiavimu ir PVM naštos sumažinimą mažoms ir vidutinėms įmonėms yra tik tai popierinė antis. Iš tikrųjų yra bandoma taip tik konsoliduoti ES galę. Senora Basescu. Labai ačiū. Pone Basesko atėjo į savo vietą. Jūs drausmingai pradėjote elgtis, todėl suteikiu žodį vieną minutį. Daikum. Aš atsiprašau, bet aš turėjau balsuoti Ekon komitete. Naujasis su PVM tarifu susijusi strategija turėtų būti sutelkta į administracinės naštos mažinimą ir geresnės, e, klim, geresnio, e, geresnės verslo aplinkos mūsų įmonėms kūrimą. Vidaus rinkoje mes turime nustatyti geresnės taisyklės, kurios vis dar nėra pakankamai geros mūsų mažosiams ir vidutinėms įmonėms. Ir dabar taikomas PVM tarimas e, valstybėse narėse mažasis ir vidutinės įmonės e, labai silpnina ir norėčiau kreiptis į komisiją ir paraginti ją kiek įmanoma e, greičiau paviešinti savo e, e, išvadas po to, kai jinai buvo atlikusi tyrimą šioje srityje. Ir aš manyčiau, kad šioje srityje turėtume kalbėti apie sumažintą PVM tarifą, apie aukščiausio PVM tarifo ribos nustatymą. Taigi, manyčiau, kad būtent tokius dalykus mums reikėtų apsvarstyti. Dėkoju. Ponas komisijos nary, dabar suteikime Jums žodį. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Dėkoju Jums už komentarus ir nuomonės išsakytas per šią diskusiją. Džiaugiuosi, kad Europos parlamentas ir komisija turi panašią nuomonę apie tai, kad reikia pergalvoti dabartinę PVM sistemą. Kaip aš savo įžanginėje kalboje sakiau, sveikinu šių pakeitimų e, bendrą dvasę, e, kai kalbama apie PVM ateitį. Nepaisant to, kad Europos komisija mano, jog šis techninis pasiūlymas yra tik laikinas e, minimalios PVM normos e, taikymo pratesimas. Naujosios PVM strategijos rezultatai paminėti tik tam, kad pagrystume e, savo teiginį, kad dar per anksti yra nustatyti nuolatinį PVM tarifą. Todėl kol kas nėra dar jokio pagrindo kalbėti apie naujosios PVM strategijos tikslus ir mechanizmą. Kol kas dar nepasiekėme to etapo, kai tą būtų galima daryti. Šiandien Europos komisija neįsipareigoja dėl busimųjų pasiūlymų uh, termino, pateikimo termino. Mes dar tik diskutuojame dėl PVM ateities ir tada išsiaiškinsime aiškius komisijos prioritetus. Konsultacijų rezultatai nulems Europos komisijos ateities planus dėl teisėkuros aktų pasiūlymo. Galiu pasakyti, kad žalėje knygą jau baigėme parengti ir artimiausiomis savaitėmis pateiksime e, klausimus diskusijoms, kuriuos e, galės aptarti visi - visuomenė, parlamento nariai, suinteresuotos pusės, valstybės narės. Ir tie iškeltieji klausimai bus aktualiausi. Būtent apie tai buvo šiandien kalbėta ir šiandienos diskusijoje. Todėl aš dabar tikiuosi labai aktyvių ir konstruktyvių diskusijų artimiausiais mėnesiais, kad Europos komisija galėtų sukurti geresnį apivėm strategiją ateičiai. Ačiū. Ačiū gerbiamas komisarė, ponos Kasa. Už tai labai labra. Grazie, prezident. Eh, Ačiū, ponia pirmininkė. dwar proposti li ħatoħorġu biha l kummissjoni. kif qalu sħabi f'din il-kamra rridu kemm jista' jkun malajr neliminaw kull tip ta' Komisijos pateikti pasiūlymai, kaip kolegos ir sakė, turime mažinti sukčiavimo lygį, turime stengtis padėti verslui, sudaryti palankesnę eh, aplinką be kliūčių palyginti su dabartinė sistema. Mes taip pat norime, kad vidaus rinka geriau veiktų. Kol kas detaliau nėra aptarimi pasiūlymai ir mes norėtumėm paprašyti komisijos, kad ji pateiktų mums konkretesnius pasiūlymus, kad mes galėtumėm išsameu aptarti tą sistemą, kad PVM sistema veiktų geriau, efektyviau nei dabar. Ir pranešimo tikslas e, yra, aišku, pratesti taisyklių galiojimo laiką, tačiau taip pat norime atkreipti dė... komisijos dėmesį į tai, kad mes labai lauksime pasiūlymų iš komisijos, kurie leistų mums po to pasiūlyti savo mintis dėl to, kaip turėtų atrodyti sistema ateityje, kad ji būtų efektyvesnė ir geresnė. Ana. Ačiū ponai Kasa, tokiu būdu mes baigėme diskusiją šiuo klausimu, rytoj 11.30 balsuosime. Dabar pereiname prie kito klausimo, tai yra skubos pagalba Haičiui.